Colleague Jacek, please sit down. Pone Jacekai, prašyčiau sėstis. E, pani Gomez chciała zabrać głos. Pani Gomez, point of order. Presidente, nos termos da regra de procedimento 151, um um e eu gostaria, por facto pessoal, eu gostaria que... Pirmininkė, noriu pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos norėčiau protestuoti dėl mano pavardės panaudojimo pakeitimuose, kuriuos, pristatė, kuriuos pateikė pono Dievas, Dieva ir Šimanski. Aš kalbu apie.